dar būti parlamente. Euh, Dabar periname prie vienos minutės pasisakymų ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Zaborskai. Vieną minutę. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti tuo, kad nuo vakar įsigaliojo nauji mažesni e, tarptinklinio ryšio tarifai. Mes kalbame apie e, tokį tarp, tokius tarptinklinio e, tinklo operatorius, kurie pr, pakluso ES naujiems teisės aktams. To nebūtume pasiekę be visų institucijų bendradarbiavimo. Tai puikus pavyzdys, rodantis, kaip mes galime efektyviai dirbti ir mūsų piliečiai savo kišenėse tai labai aiškiai pajaus. Aš norėčiau padėkoti už daugelį veiksmų, kurių, kuriuos ėmėsi pasaraisiais metais ES institucijos. Neretai mes susilaukime piliečių kritikos, kuri būna pagrista, bet aš iki šiol manau, kad Europos projektas yra geras. Vietoj to, kad mes tuščiai diskutuotume, pagalvokime, kiek kasdienės mūsų piliečių problema. Hidalgu. Ponas Hidalgu. Vengo, señorías, emocionado de haber encontrado. Aš visiškai sujaudintas, nes ką tik kalbėjau su kalnakasiais, kurie įžengė į Madridą ir e, galime konstatuoti, kad Ispanijos vyriausybė jų neišklauso. Žymus prancūzijos rašytojas kažkada pasakė, kad e, jo šalies amžinosios vertybės yra kalnakasių rankose, todėl kad jie sugeba pasipriešinti. Prieš 15 metų e, birželio mėnesį jie pasipriešino prieš fašistinę diktatūrą ir įkūrė sukūrė liberalių pažiūrų judėjimą. Tokiu būdu buvo žengtas labai svarbus žingsnis laisvės link. Ir mes šį įvykį siekia, siejame su Marija G. vardu. Labai. Ačiū, ponė Hidalgo. Toliau Cristian Buzol. Începerea dezbaterilor în Parlamentul European pe tema directivei privind transparența. Norėčiau pakalbėti apie direktyvą skirtą medikamentų ir vaistinių medžiagų poveikiu ir kalbėsiu apie Rumunijos atvejį. Mums reikalinga labai protinga vaistų politika. E, kainodara, e, kompensacinės sistemos daugeliui Europos piliečių kelia problemas. Rumunijoje yra taip, kad buvo priimtas keletas sprendimų nuo 2009 iki 2011 metų. Tai kompensuojamų vaistų sąrašas galiojantis ketvertą metų ir priklausomas nuo e, vyriausybės sprendimo. E, jei sukuriama nauja molekulė, tai jos naudojimas dar nebus privalomas. Atskirų vaistų pateikimas į rinką Rumunijoje dabar yra blokuojamas, todėl norėčiau kreiptis į komisiją, e, atkreipti dėmesį į šį reiškinį. Ačiū. Ačiū. Toliau. Miranda, ponė. Ačiū. Mes norėtume išreikšti didžiulį susirūpinimą tuo, kas vyksta e, Paragvajuje. Prezidentas Liuho buvo pakeistas kito asmens, kurį išrinko Paragvajaus kongresas. Jam e, vadovauja asmenys, kurie nepripažįsta demokratinių standartų. Buvo duota tik tai kelios valandos pasirengti gynybai. Tai yra neteisėtas žingsnis, negerbiamas negerbiama teisė į tinkamą atitinkamą gynybą. Buvo ir buvo pabandyta pakeisti Paragvajaus vyriausybę. Paragvajoje e, buvo vykdytas perversmas. Matėme, kad Merkosur pasisakė prieš tai, prieš tai pasisakė daugybė ir kitų regioninių institucijų. Mes turime aiškiai išreikšti uh, E, nuomonę apie tai, kas įvyko su konstituciniu būdu išrinktų prezidentu ir kas atsitiks su žmonėmis. Ne Lugo nuo to nukentėjo. Būtent buvo vykdas perversmas prieš valstybę ir jos demokratiją. Dėkoju, dabar norėčiau steigti žodį e, ponui Trianta Filydės. Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į gražinimo susitarimą tarp ES ir Turkijos. Aš džiaugiuosi, kad ES veikia iš vien vykdant šį susitarimą. Europos vadovų tarybos išvadose birželio mėnesį kalbama apie stiprėjantį bendradarbiavimą su Turkija teisingumo ir vidaus reikalų sferoje. Komisija ir taryba tikisi, kad Turkija vykdys šį susitarimą ir jis bus taikomas visoms ES valstybėms narėms, įskaitant, žinoma, ir Kipro Respubliką. Kodėlgi yra numatytas trijų metų malonės laikotarpis e, Turkijai? kalbant apie trečių šalių piliečius. Aš manau, kad tai pažeidžia ES nuseklios politikos prigimti ir tai gali turėti poveikio ES politikai taikomai tri, kitų trečių valstybių atžvilgių. Ponas Batin. Davidas Cameronas išreiškė mintį, kad galbūt bus referendumas dėl ES, bet jis dar nežino kada ir kaip bus formuluojamas referendumo klausimas. Jis tik žino, kad klausimas neturės būti formuluojamas taip, ar Britanija turėtų išeiti iš ES, nes jis nežino, kaip ES atrodys ateitie, bet mes visi žinom, ar ne? Tie iš mūsų, kurie esame čia ir teigiame skirtingus argumentus, puikiai žinome, kad reikia e, siekti vieningos Europos valstybės, tarsi Europos jungtinių valstijų. Dabartinė eurokrizė e, sako, kad reikia visapusiškos politinės integracijos ir finansų integracijos. Vienintelis žmogus, nesupranta, kuris to nesupranta, yra Davidas Cameronas. Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija paaiškino jam, kaip ir jo rinkėjams turbūt, kad vienintelis referendumas, kurio reikia Britanijos žmonėms, turi būti pagrystas klausimu, ar išeiti į ES ar iš jos ar joje likti. Ir tas referendumas turi vykti kuo greičiau. Toliau panas Zegerį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie nedidelę gyvenvietę Vengrijoje, kuri vadinasi Onot. Mes, e, vengrai, labai didžiuojamės e, šią savivaldybę ir gyvenvietę, nes ji yra Bošad Obotoj Zamplin e, pygardoje. Ten daugiau kaip E, prieš 300 vyko labai svarbi parlamento sesija ir dabar jau negu 600, daugiau negu 600 e, metų vyksta mugės. Jos e, tą miestą pavertė žymiu. Onodas buvo okupuotas turkų, Habsburgų, netgi komunistų dešimtmečius okupacijos patyrė. O kaip dabar bus? Ar atrodo, kad, atrodo, kad Donodas neišgyvens ES etapo? Skalando gandai, kad ES teisės aktai priima nuostatas, kurios e, smerkia Onodą, tarsi jis pažeidinėja ES teisės aktus. Nepaukokime Onodo laisvai prekybai. Nepamirškime, kad Onodas yra ta vieta, į kurią gali suvažiuoti smulkus prekiautojai, ūkininkai, jie keičiasi prekmes. Turim ginti tokias bendruomenės. Tai yra didžiulis turtas ES bendruomenė bendrai. Tonau panas Barkovskis. Bet jo nėra salėje. Tada ponas Ikerskis. Vakar išgirdome, e, kaip paskutinės varžybas sužaidė e, Ispanija ir Italija. Džiaugiamės, e, kad Lenkija dalyvavo šiame didžiame europietiškame įvykyje. Varžybos, futbolo varžybos, visas čempionatas vyko europietiškoje atmosferoje. Ukraina ir Lenkija įrodė, kad gali bendradarbiauti, o jų pastangas įvertino ir sirgaliai. Buvo e, tinkamai parengti stadionai, o sirgaliai įvertino mūsų svetingumą. Norime padėkoti už mums suteiktą garbę, už pasitikėjimą. Taip pat norime padėkoti ES todėl kad jos teikiama finansinė pagalba leido mums e, imtis dar didesnių investicijų gerinant e, aplinką. Šios investicijos e, darys teigiamą įtaką ir ateityje. Europos 2020 m. futbolo čempionatas buvo labai svarbus, mūsų šalis turi būti įvertinta. Ačiū. Euh, Kas teks? Pone pirmininkė, diskutuojame dėl aktos, bet šį vakarą aš norėčiau kalbėti apie klausimą, kuris yra gal šiek tiek paliekamas nuo šalia, bet man atrodo jis yra labai svarbus. Dėl e, to, apie ką e, kalbėjo e, prekybos komitete komisijos narys Degucht prekybos komitete. Jis sakė, jeigu jūs manote, uh, kad aš vadovausiuosi Europos teismo sprendimais. Aš galiu pasakyti, kad Europos komisija toliau dirbs pagal to procedūrą, kokią dirbame dabar. Mes toliau bendradarbiausime su teismu ir jeigu jūs balsuosite prieš, mes jūs nesustabdysite teismo svarstumos bylos. Man atrodo, kad e, šis e, gerbiamo E, komisaro pasisakymas yra nepriimtinas Europos parlamente. Aš tai smerkiu, nes tai pažeidžia demokratiją ir mūsų atstovavimų piliečių e, teisės. ES piliečiai, gerbiama pirmininkė, aš manau, kad mes puikiai supratom, ką jūs norėjote pasakyti, sako pirmininkė, ačiū ponė Kasteks, toliau panas Keli. Aš norėčiau pasinaudoti šią minutę ir sutelkti dėmesį į didžiulį darbą, kurį nuveikia mokytojai pradinėse mokyklose, ekologiškose mokyklose. Kalbant apie ekologiškų mokyklų programos vykdymą, pagal šią programą vaikai sužino apie klimato kaitą ir sužino tai, kad reikia gerbti aplinką. Iš tiesų mane net nustebino, kiek daug informacijos vaikai turi šiais klausimais. Svarbu padėkoti šioms mokykloms ir juose dirbantiems pedagogams už jų darbą. Ir aš norėčiau rekomenduoti parlamentui atlyginti už šį darbą mokytojams, kurie tiek daug dirba ir labai dažnai savanoriškų pagrindų. Jie puikiai dirba ir jie nusipelno mūsų padėkos. Dėkoju dabar pon, ponė Kostelio Emer. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Sprendimas Europos vadovų taryboje e, praėjusią savaitę dėl skolų yra labai sveikintinas. Bankų sistema žlugo, tačiau Airijos žmonės nėra atsakingi už bankų krizę vietoje. Jie nėra atsakingi už, už tai, kad bankai žlugo dėl to, kad trūko prižiūrėjimo. Aš tikiuosi, kad priimti sprendimai paskatins ir pagreitins mūsų grįžimą į rinką. Airijos žmonės balsavo gegužės 31 dieną už stabilumo sutartį. Tie, kurie rekomendavo balsuoti prieš ir kurie vet, norėjo vietuoti ESM, dėja pralaimėjo. Aš norėčiau pasakyti, kad dabartinis dėmesys fiskaliniai sąjungai ir bankininkystės sąjungai neturėtų pražiūrėti socialinio dividendo aspekto. Mes kalbame apie 120 milijardų eurų fondą, apie projektinės obligacijas, visa tai yra sveikintina. Tai padidins augimą ir investicijas. Socialinių investicijų paktas yra labai svarbus, jis užtikrins sažiningesnę visuomenę. Dėkoju. Dabar ponė Bilbao, prašom. Gracias, presidenta. Senor... Ačiū, pirmininkė. Pone komisijos nary, noriu atiduoti tinkamą pagrindą Europos vadovų susitikime priimtiems sprendimams. Daugas vertina save kaip autonomišką regioną. Mano regionas taip pat toks yra. Mes rėmėme ekonomiką, skatiname investicijas, skatiname e, socialinę ekonomiką, E, dar prieš tris metus buvome pavyzdys, kaip yra tinkamai naudojamos valstybės lėšos. Dabar politika pakrypo kitą linkmę. Ir pastarųjų metų darbai lemia tai, kad mes dabar tampame rizikos šalimi. Manau, kad to mes tikrai nenusipelnėme. Reikia ieškoti sprendimų šiam paradoksui išspręsti.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 Europos parlamentas nesusidomėjo vykusiamis diskusijomis Graikijoje skirtoms apie sveikatos apsaugą, pagal kurią e, kuriama politika iki 2020 metų. Panašu, kad Graikijos sveikatos priežiūros sistema sugrius Graikijoje, o piliečiai nebegaus sveikatos e, priežiūros paslaugų. Krizė lėmė tai, kad gimė kita krizė ligoninių sistemoje. Daugelis ligoninių turėjo atleisti didelę dalį personalo, tiek slaugių, tiek e, gydytojų. E, didelė piliečių dalis yra bedarbiai. Neseniai Baroso teigė, kad yra labai svarbu padėti pilietėms ir piliečiams išsikapstyti iš tos sudėtingos sudėties. Mano supratimu, kiekvienas žmogus turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas. Komisija e, turi patikrinti e, tas sąlygas ir Graikijoje priimtus sprendimus, ar jie neprieštarauja ES aktams. Ponas Paška, ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Ar galite įsivaizduoti, kad Rusijos Dūmos parlamento komitetas besirūpintis rusų mažumų teisėmis kaiminėse valstybėse atvyktų į Latviją ar Gruziją, neinformuodamas tų valstybių. Tos valstybės yra suverenios. Ar jūs įsivaizduojate, kad toks komitetas gali organizuoti oficialų susitikimą, sakydamas, kad jis rūpinasi uh, Latvijos ir Gruzijos tautinių mažumų padėtimi? Ar jums atrodo, kad tai yra nesąmonė ir apie tai nereikia kalbėti? Bet prieš porą dienų Vengrijos parlamento komitetas, nei kiek nepasitarė su Slovakijos institucijomis, suorganizavo provokacinį susitikimą Slovakijos teritorijoje. Vengrijos deputatai slapta išsinuomėjo erdvę Komarno Slovakijoje universitete, atvyko į tą universitetą ir skaitė paskaitą apie tai, ką Slovakijos vyriausybė turėtų padaryti Slovakijos teritorijoje gyvenantiems vengrams. Ar jie pamiršo, kad tarptautiniuose santykiuose egzistuoja mandagumas? Kodėl jie nebeegzistuoja Slovakijos administracijos? Kalbėtojas nutraukiamas. Ačiū uždėmesi. Doamnelor și domnilor, vă anunț că în Uniunea Europeană... Ponas Tudor, Pone pirmininkė, aš norėčiau Jums pranešti, kad ES yra 26 nepriklausomos šalis ir viena kolonija, mano mylima šalis Rumunija. Tai nėra bet kokia kolonija, tai yra amerikiečių kolonija, kurioje CŽV agentai elgesi kaip vergvaldžiai. Tie primityvūs feodalai tris, trim dalykais rūpinasi. Pirmiausia, plėšti valstybės turtą, ypač auksą, sidabrą ir uraną, taip pat gamtinės dujas. Antras dalykas, jiems rūpi priversti rumunus sudaryti neekonominės sutartys ir priversti juos nusipirkti 46 1965 metų gamybos karinius lėktuvus. Be to, Rumunija, taiki valstybė, yra paverčiama prieš raketinę skydų kovai su apsisaugant nuo Rusijos. Ir paskutinis bandymas buvo rink, bandymas pagrobti ru, rinkimus. Paskutinis toks e, reiškinys buvo matytas per savivaldybių rinkimus, kai daugiau negu 900 CŽV agentų dalyvavo suklastojant savivaldybių rinkimų rezultatus. Ačiū. Dabar Flaškova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, šiuo metu ES valstybės narės susiduria su didžiulėmis problemomis - finansinėmis, politinėmis ir socialinėmis problemomis. Šiuo metu gyvybiškai svarbu užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą, gerą savitarpio bendradarbiavimą pagrystą partnerystę. Tai turėtų būti Europos pagrindas. Aš norėčiau priminti savo kolegos žodžius ir esu susirūpinusi tuo, kad Vengrijos parlamentas pasielgė būtent taip, kaip pasielgė Slovakijos pietų regione. Tai yra smerktina. Slovakijos vyriausybė daro viską, kas jos galioje, kad išlaikytų tinkamų santykių su kaiminėmis šalimis ir aš esu įsitikinusi, kad Vengrijos vyriausybė turėtų daryti tą patį. Dėkuoju poniai Flašikovai. Pone Ožuland. Votre micro, votre micro. Voilà, voilà, ça marche. <laughs> aitäh, proua president, minu eelmise nädala Washingtoni visiidi eesmärgiks oli kohtu-. ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais buvau nuvykusi į Vašingtoną. Atstovų rūmose susitikau su abiejų partijų atstovais ir su jais, taip pat ir su Senato atstovais aptariau Magnitskio bylą. Kaip žinia, Junktinėse valstijose tiek Senato, tiek Kongreso komitetai balsavo pritardami įstatymui ir kitą savaitę vyks diskusijos komitete dėl vadinamosios Magnitskio bylos pasiūlymas, kuris bus svarstomas, yra panašus į šiomis dienomis svarstomą pasiūlymą Junknėse valstijose. E, kalba eina apie aukšto lygio pareigūnų įsivėlusių į korupciją nuteisimą, taip pat apie tų asmenų, kurie yra sitraukę į e, nusikalstamų grupuočių veiklą. Dėkuoju dabar ponė Kretų ponia pirmininkė. Turiu paprieštarauti e, Rumunijos e, e, teisėsaugos aparato piknaudžiavimu savo galiomis. Prezidentas ir dešinioji vyriausybė šias institucijas pavergė savo valion. Ir šios institucijos buvo priverstos e, užkirsti kelią bet kokioms remo, reformoms šalyje. Vyriausybės rankos buvo surištos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad selektyvusis teisingumas dabar vyksta Rumunijoje. E, o tai neturėtų būti leidžiama valstybė valstybė, kuri priklauso Europos Sąjungai. Dabar šią kampaniją e, remia ir e, pati Europa. To negalima toleruoti. Pone Dansila. Birželio 16 dieną vyko savivaldos rinkimai Rumunijoje, įvyko dideli pokyčiai atitikę piliečių lūkesčius. vis dėlto būta, e, šie rinkimai gali būti traktuojami ir kaip reakcija į buvusį valdymą. Europos parlamentas e, PDL atstovų demagoginius bandymus sustabdė buvo bandoma paremti demokratijos kūrimą Rumunijoje, o dabar parlamentas ir institucijos Rumunijoje turėtų pagaliau galėti dirbti tinkamai. Noriu padėkoti parlamentui, todėl kad jis rengs um, renginį, kurio metu bus aptarti Europos vadovų tarybos rezultatai. Tai yra naujas dalykas, labai nepanašus į tai, kas vyko praeitįje ir lyginant su to, ką propaguoja prezidentas. Toliau, ponė Gagalager. Pone pirmininkė, Aš tvirtai e, sveikinu Europos tarybos praeitą savaitę priimtas išvadas dėl to, kad ESM principas būtų naudojamas tiesiogiai e, atkurti Europos bankų kapitalą. Tai yra sveikintinas pasiekimas, sveikintinas susitarimas, labai svarbus žingsnis į priekį Airijai ir galbūt dėl to galėsime restruktūrizuoti skolą ir taip galbūt sumažės našta Airijos mokesčių mokėtojai. Aš suprantu, kad ES finansų ministrai dabar pradės dėrybas dėl Airijos skolos klausimo. Airija turėtų būti tikra, kad su jie bus elgiamasi taip pat kaip su Ispanija ar kitomis eurozonos valstybėmis. Airijos žmonės prieėmė sprendimą ratifikuoti vieningą fiskalinę sutartį ir taip mes galime geriau pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmu. Šis mechanizmas yra svarbus saugiklis Airijai ir eurozonai. Ir Europos lyderių sprendimas atneš apčiuopiamą naudą airiams. Ačiū. Ponas Sagė. Vă mulțumesc. În aceste săptămâni facem pași importanți în procesul de definiție. Labai ačiū. Šiomis savaitėmis esi e, artėjame prie labai svarbios BŽUP reformos 2013 metais. Praėjusią savaitę Bukarešte įvyko susitikimas su e, Rumunijos uh, ūkininkais. Jame dalyvavo ir ponas Paulo De Castro. Mes ten pabrėžėme, ko tikimės iš Europos komisijos pasiūlymų. Kartu su savo kolegomis socialistais aš tikiuosi, kad sprendimai dėl ES žemės ūkio politikos ateities bus priimami atsižvelgiant į skirtumus tarp uh, tvirtai išsivyščiusių žemės ūkio sektorių kai kuriuose valstybėse narėse ir silpnesniųjų valstybių narių, ar, o, valstybių narių su silpnesniais žemės ūkio sektoriais. Aš sveikinu pono Kapulo Santos pranešimą, kuriame yra prašoma lygiai vertiškiau paskirstyti tiesioginės išmokas, kad valstybės narės turinčios žem, gaunančias mažiau išmokų galėtų išvengti kliūčių susijusių su tuo. Ponas De Angelis. industriją del mio, del mio paese. Labai ačiū. Kalbant apie pramonę mano šalyje, praėjus septyneriems metams po to, kai žmonės gyveno ir gaudo kur kas mažesnius atlyginimus negu kad priklauso, videokon fabrikas e, bankrutavo. E, pradėta e, procedūra, 1300 žmonių neteko darbo, tai yra didelė įmonė, antra pagal dydį Lacijo regione. Dabar ji yra uždaryta ir pramonė yra parklubdyta ant kelių. Buvo padarytos pastangos persikelti į trečiasias šalis. Dabar institucijos turi bendradarbiauti, kad užtikrintų, jog darbuotojai išgyventų. Jie išgyvena labai sudėtingus metus. Jie septynerius metus nebuvo tikri dėl savo darbo. Atėjo laikas ES imtis veiksmų, pasidaryti visus įmanomus mechanizmus, kad būtų užtikrintos darbo vietos šioje labai svarbioje įmonėje. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Kortas Lastra. Aš norėčiau kalbėti apie Ispanijos vyriausybės viziją dėl mokslo tyrimų ir taikomosios veiklos. Investicijos į mokslo tyrimus ir taikomąją veiklą yra sumažintos 25 procentais Ispanijoje. Mums reikia daugiau investicijų. Mums reikia ne tik mokslininko, mums reikia užkirsti kelią smegenų nutekėjimui iš šalies. Mes negalime finansuoti tik saujelės žmonių. Tik 1,2 procentai mūsų BVP yra skirta šiai veiklai finansuoti ir su tokiamis investicijų tendencijomis mes negalime pakeisti situacijos. Aš manau, kad mūsų tikslas yra apriboti ir tyriejų skaičių. Tai būtų labai svarbu mūsų atsigavimui. Taigi aš norėčiau pabrėžti dar kartą kad Ispanija tokiamis ekonomikos sąlygomis stabdo mokslinių tyrimų plėtrą. Krizė yra naudojama kaip priedanga. Dėkuoju, ponia Ajala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasidžiaugti, kad buvo paleisti tarptautinio būdžiamojo teismo teisininkai, ypač ponė Liosylė, kuri kartu su kitais teisininkais buvo išlaisvinta dėl to, kad įsikišo teismo pirmininkas bei kitos teisminės institucijos. Aš sveikinu dėl šių teisininkų paleidimo. Deja, turime ir prastų žinių dėl vieno sraigtasparnio piloto Valencijoje. Yra problemų dėl valstybės investicijų ir tai veda prie didelių sunkumų. Ir aš čia norėčiau pakalbėti ir apie gaisrus Ispanijoje, jie yra susijęs su investicijomis. Taip pat norėčiau e, apgailestauti dėl to, kad vienas iš pilotų žuvo. Dėkoju, ponas Kačeri. Grazie, signora Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl nelegalių migrantų problemos Maltoje ši problema išaugo praėjusiais trimis mėnesiais ir daugelis Afrikos gyventojų atvyksta į Maltą ieškodami ateities Europos Sąjungoje. Ši problema susijusi ir su legaliai į Maltą patenkančiai žmonėmis. Aš tikėčiausi daugiau solidarumo iš Europos Sąjungos ir jos valstybių narių. Šis iššūkis neturi tekti tik ant Maltos pečių, tik todėl, kad ši šalis atsidūrusi dviejų kontinentų pasienyje. Manau, kad reikia pasidalinti naštą, nors tas e, naštos pasidalymo mechanizmas neveikia. Tik nedidelė dalis šalių e, teikia pagalbą Maltai. Tuo tarpu valstybės narės privalo įgyvendindama solidarumo principą pasiūlyti pagalbą kitoms valstybėms narėms. Noriu kreiptis, e, prašydamas, e, kad kitos valstybės narės taip pat dalyvautų šiame e, naštos pasidalymo mechanizme. Taip pat reikia ir teisinio mechanizmo, kuris veiktų. Ačiū. Dabar pagal darbo atvarkę baigiame vienos minutės pasakymus ir suteiksiu žodžiai poniai Marit Polzen, kuri parengė pranešimą apie ES strategiją.